Colleghi, diamo inizio ai lavori. Brangus kolegos, pradėsime darbą. Pradėsime nuo viešųjų e, sąjungos viduržėmio jūros klausimų. Vincent Pejon padarė iniciatyvos ataskaitą, dėl kurios balsuosime e, gegužės mėnesio plenarinėme posėdėje. Barcelonoje 7 e, birželio rinksis valstybių ir vyriausybių vadovai. Prieš metus Napolitano buvo priimtas e, pranešimas Barcelonos procesas Sąjunga viduržėmio jūrai. Ir toliau mes galvojame, toliau mes atliekame politinį darbą ir mes manome, kad Europos parlamentas bei m, mm, užsienio reikalų komitetas iš labai arti norėtų sekti, kaip e, vystosi e, sąjunga viduržėmio jūrai. Visai nenaudinga čia dabar jums priminėti, primininėti, kad pietinis krantas, e, pietinį krantą, pietinio kranto valstybės sieja bendra istoriją, dėl to ir bendrą ateitį reikėtų kurti, kartu reikėtų kurti klestėjimą su visais piliečiais, kurie priklauso sąjungai viduržėmio jūrai. Mūsų iššūkiai labai sudėtingi, todėl turime labai pragmatiškai juos spręsti. Ir ponas Pejum pasiūlė, kad mes susitelktumėm daugiausia ties dviem naujais dalykais. Pirmiausia, instituciniais aspektais ir finansavimo projektais bei investicijomis. Dėl institucinių dalykų pakvietėme generalinį sekretorių, mm, ponas Zadė. Jį pakvietėme dėje neatvyko, tačiau jis pasakė, kad pasirengęs kitą kartą ateiti ir pasisakyti mūsų komitete. Todėl manau, kad tokios galimybės nereikėtų atmesti. Kai tik tais turėsime pirmą ataskaitos pranešimo tekstą, tai tada mes susisieksime su Prancūzijos, e, Ispanijos ir, pirminin, e, ir Egipto pirmininkaujančiamis šalimis. Ir e, Dabar vat, negalėjome, negalėjome nusiųsti savo atstovo į Beirutą, kur vyksta labai svarbus posėdis. Yra du labai žymus žmonės vis tik tais, kurie sutiko šiandien atvykti. Ponas Filipi Penkorta, kuris yra e, investicijų banko vicepirmininkas ir ponas Reichard Weber, kuris yra e, generalinio direktoriaus pavaduotojas e, Europos. EuropED Europos komisijoje. Labai ačiū, kad atvykote ir suteiksiu žodį jiems. Paprašysiu, kad kiekvienas pasisakymas neviršytų 15 minučių. Ačiū pirmininkė, ačiū pranešėjui už tai, kad pasiūlė man atvykti iš tiesų labai šilti tie sveikinimai. 2010 metais Europos investicijų bankas dar daugiau negu praeitie e, galės su jumis bendrauti, e, su Europos parlamentarais, papasakodamas apie ES darbą išorėje. Ne tik šioje salėje, bet ir kitur. Ponas e, Konsių yra Visi e, pristato pranešimą, kuriame kalbama apie solidarumą ES, kai suteikiama daugiau e, priemonių, daugiau lėšų tiems veiksmams, kuriuos mes vykdome e, išorėje. Šie veiksmai yra mūsų prioritetas. Jeigu jums leidus pirmininkė, pradėsiu nuo to, kad priminsiu skaičius, labai paprastus skaičius. Šių metų, pastarųjų metų uh, E, pasaulio Taigi daugiau negu 10 milijardų eurų per septynerius metus e, paskyrė Europos investicijų ir partnerystės fondas e, šiame regione vykdomius projektams. Tai reiškia, kad šis bankas yra svarbiausias pietinėme ir rytinėme viduržėmio jūros regione. Per šios pastaruosius metus, 2009 metus, e, mes nuveikėme daug. Šią savaitę mes rengsime spaudos konferenciją ir kalbėsime apie tai, tačiau jau dabar galiu pasakyti, kad mūsų veikla pasiekė rekordą, nes mes 1,6 milijardų eurų finansavimų paskirime devinioms e, viduržėmio e, jūros regiono šalims partneriams. Tai yra beprecedentinis skaičius, galėtume ir detaliau apie tai pakalbėti. Jūs pateikėte klausimus, į kuriuos atsakėme atgalinę tvarką. Jūs klausėte, kaip Europos investicijų bankas finansiškai prisideda prie šio regiono plėtojimo. Ir aš lab, taip pat sulaukiau klausimo, kaip institucinių požiūrių mes galėtume prie to, prie to regiono plėtojimo prisidėti. Pirmiausia, finansinių požiūrių. Mes siekiame, kad būtų paremti atskirų e, sektorių prioritetai e, Viduržėmio jūros sąjungos regione norėčiau pasakyti, kad 1,6 milijardų eurų regione išleidome. Iš tų 1,6 milijardų eurų 80 procentų buvo paskirta Viduržėmio jūros sąjungos prioritetams įgyvendinti. Net jeigu vaikas yra e, kol kas, sakykime, jauno amžiaus, mes jau dabar nukreipiame, e, kaip, čia, kaip mūsų E, auginamas vaikas. E, šis regionas yra, nors tas vaikas yra jaunas, mes jau dabar kaupiame pinigus jo ateičiai. E, mes dalyvaujame Viduržėmio jūros valymo projektuose, tai yra vienas, viena iš svarbiausių temų. Mes palaikome glaudžią partnerystę su Europos komisija ir bandome tuos darbus Viduržėmio jūros valymo derinti tarpusavį antrą temą. Tai yra E, su Saulės energija susiję projektai. Trečia tema, kuri mums yra svarbi ir kur koordinuojame darbus Europos komisija, tai yra jūros ir sausumos kelių tiesimas. Tai yra simboliniai projektai. E, jie yra ypač svarbus viduržymio jūros regiono teritorinio aprūpinimo požiūriu. E, galėtume ir detaliau aptarti tuos projektus, tačiau norėčiau pasakyti, kad tai dar yra ne viskas, nes mes lygiai taip pat bandome uh, vystyti visas priemonės, finansinės priemonės, kiek tik tai yra įmanoma viduržėmio jūros e, regione, teikiame paskolas, garantijas, taip pat dalyvaujame mažų rytinių įmonių kapitale, stengiamės toms įmonėms padėti, e, padėdami formuoti investicinius fondus, mes taip pat plėtojame privataus ir viešo sektoriaus partnerystę tame regione, stengiamės padėti italų ir ispanų iniciatyvą įgyvendinti mažoms ir vidutinėms įmonėms. Nuo balandžio vidurio pateiksime e, studiją apie tai, kokie yra mažų ir vidutinių įmonių poreikiai šiame regione. Mašreko šalise dar yra kol kas tas tyrimas atliekamas, stengiamas išsiaiškinti, kokie kokių šalių poreikiai yra susidarę ir stengsime, kad balandžio viduryje jau į tuos klausimus turėsime atsakymus. Tie poreikiai gali pasirodyti labai įdomus, neįprasti. Galima sulaukti ir visokiausių surprizų. Pavyzdžiui, gruodžio 23 dieną man Ramaloje teko e, atidaryti pirmąjį investicijų fondą, kuris dirbs naujų technologijų ir telekomunikacijų e, bei programinės įrangos rytyje. Ramaloje būtent atsidaro tokios modernios įmonės ir kitose pasaulio dalyse galbūt mažiau yra žinoma apie tai, kad tokios įmonės ten egzistuoja bus rengiama septintoji e, konferencija Europos investicijų ir partnerystės fondo. Ir mes kalbėsime apie konkurencingumo klausimus, kalbėsime apie tai, kaip konkurencingumas vystomas tame regione. Pasistengsime visas tas iniciatyvas prisiminti ir jas paminėti. Akivaizdu, kad mes visą tai darome turėdami ribotas priemonės. Ir vienas iš išskilsiančių klausimų, pirmiausia, institucinių požiūrių, jums bus tas, kaip sustiprinti paramą e, viduržėmio jūros sąjungai, kad būtų galima pereiti prie tos institucijų kūrimo dalies. Keletą žodžių apie tai. E, Europos investicijų ir partnerystės fondas yra tas dalykas, kurį pradėjome kurti 2002 metais. E, jis plėtoja pačią įvairiausią partnerystę. Buvo norėčiau pasakyti, kad e, Europos investicijų fondo narės yra valstybės, e, Europos Sąjungos narės. Tačiau mes tengiame sukurti papildomą tokią struktūrą, kurios tikslas būtų veikti kaip, e, kaip investicijų bankų. Ir aš kalbėjau apie tai Tunise. Mes tengiame suburti valstybių atstovus į tam tikrą komitetą, kuris yra panašus kaip uh, valdyba, tai yra e, tas Europos investicijų partnerystės fondo komitetas, kuris susirinka 3-4 kartus per metus. Tai yra savotiškas vystimosi bankas ir kartą per metus yra rengiama kažkas panašaus į generalinę asamblėją. E, gegužės 18 dieną toks posėdis vyks Briuselėje. Finansų ministrai taip pat yra kviečiami tuose posėdžiuose dalyvauti. Ši partnerystė vyksta su viduržėmio jūros valstybėmis, o taip pat su kitomis finansinėmis institucijomis, kurios dirba šiame regione. E, naujausias to pavyzdys būtų spalio 9 dieną Marcelija buvo e, paskelbta veikianti tam tikrą inovaciją, nauja struktūra, e, kurios e, viduje dirba e, šešios valstybės, pasaulio bankas, penkios viršmyros šalis, šešta šalis yra Prancūzija. Ir, kaip jau sakiau, Europos investicijų bankas ir pasaulio bankas tam, kad mes nustotume tarpusavyje konkuruoti, kad galėtume dirbti kartu ir e, vystyti transporto projektus bei kitus prioritetinius projektus. Mes tikimės, kad po E, Mišelio Kandesių e, pranešimo, kurį jūs išanalizuosite, mūsų paprašysite eiti dar toliau ir kaupti papildomą informaciją, kad būtų galima tinkamiau organizuoti koordinavimo darbą. Manau, kad ponas Weber ir Europos komisijos atstovai apie tai dar kalbės e, detaliau. Visą tai tam, kad būtų prarandama kuo mažiau laiko, kad būtų pritaikomos pačios geriausios procedūros. 2010 metais mes laukiame jūsų indėlio, jūsų pamastymo, kad mes laukiame dar platesnių įgaliojimų, kad juos galėtume įgyvendinti. Negalėčiau nepasakyti jums dar vieno dalyko. Nikolė Sarkozy iniciatyvos dėka buvo sukurta komisija, buvau pakviestas asmeniškai ten dalyvauti ir kartu su Prancūzijos taupomojo banko vadovu e, turime e, dirbti tam, kad atsirastų partnerystė su to regiono bankais, kad būtų galima parinkti geriausius finansavimo instrumentus. Kovo mėnesį įvyks pirmas toks posėdis, tad dar būtų tos komisijos e, darbą ankstoką analizuoti, birželio 7 dieną. Manyčiau, jau turėtume galbūt turėti tarpinę tų darbų ataskaitą. Tai štai apie mūsų veiksmus tiek būtų labai trumpai, bet esu pasirengęs atsakyti. Pirmininkas, ačiū. Pone Weberi, žodis jums. Merci, ačiū pirmininkė, ponė pranešėjau, ponės ir poninai parlamentarai, ponės ir ponai. Pirmiausia, leiskite man padėkoti už tai, kad pakvietėte į šias tokias įdomias diskusijas, labai strateginės diskusijas. Jos vyksta tokiu metu, kada tikimės, kad UPM sekretoriatas labai greitai bus sukurtas Sąjungos viduržėmio jūrai sekretoriatas. Ir aš dabar jau pratęsiu, ką pasakė panas Ventandė apie. Mm, dabar pakalbėsiu apie finansavimą daugiau po tų institucinių aspektų. E, žinoma, kalbėsiu e, apie tą patį praktiškai, tik tais iš finansinės pusės. Tai yra Vienos minties reikėtų galutinai atsisakyti, kad sąjungininkų viržymio jūrai, e, viduržymio jūros partnerystė yra labai sudėtingas dalykas, nieko ten nuoseklaus ir panašaus tikrai ne. Tai yra papildantis vienas kitą dalykai, e, iš tiesų labai logiškas žingsnis e, su Lisabonos strategija besisėjantis. Anksčiau, žinoma, buvo viduržėmio jūros protokolai, tačiau dabar pradedame remtis nuo 95 e, metų Lisabona. Trys yra būtent ramščiai yra penkių metų planas sukurtas mm, irgi pagal Barcelonos procesą, taip pat remiamės kaiminystės politiką, tai yra e, pager, e, pasigilinimas, pagerimas to tiksliau, kas, yra, kas vyksta su e, Barcelonos procesu. Regioninis E, požiūris vyrauja e, šioje srityje. Kiekviena valstybė galėtų e, kad kiekviena valstybė galėtų atsižvelginti savo regionus, vystyti savo specifiką. Kasgi yra UPM, Sąjunga viduržėmio jūrai? Tai yra didelis visapimantis elementas, tarsi ašis, tikrai neaišas, tas ratas iš naujo, tai yra tokia tokia struktūra, kuria siekiama gilinti santykius tarp Viduržėmio jūros šalių ir ES šalių. Pirmasis dalykas dėl UPM, kalbant apie e, projektus, e, yra tas, kad išsiplėtė geografinis e, perimetras 44 vietoje 37 šalių. Europos šalis gali kartu su UPM bendradarbiauti ir aišku dabar su kaiminystės, e, kaiminystės instrumentą pasitelkę, pasitelkę kreditus galima labai rimtai dirbti, nes yra UPM šalis, kuriuoms skiriamas tam tikras biudžeto e, skiriama tam tikra biudžeto dalis ir ta biudžeto dalis yra labai panaši į be, e, stoti besiruošiančioms valstybėms skiriamą biudžetą. Tai yra e, didžiuliai kreditai, bet, bet kokiu atveju tas finansinis perimetras ir e, projektų finansavimo perimetras, žiūrint iš UPM taško, yra daug platesnis, negu galima būtų pagalvoti iš pirmo žvilgsnio. Tiesiog kartais galvojame, kad tai yra kaiminystės politika ir nieko daugiau. Politiškai, teisiškai, instituciškai kalbant, e, ir turint omenyje finansinius aspektus, iš tiesų reikėtų pasakyti, kad yra tarptų veiksmų visų e, didžiulė sąsaja, nes UPM prioritetai įeina į e, partnerystės ir į kaiminystės projektus, kurie yra vystomi, tikrai niekas nesikartoja. E, priešingai visi veiksmai vykdomi kartu ir į juos dar labiau pasigilinama. Finansinių lygmenių visi instrumentai, e, svarbus instrumentai yra e, tokie kaip kaiminystės politika. Labai teisingai buvo pasakyta, kad e, Europos investicijų bankas labai daug investuoja regione ir toliau investuos. Mūsų e, septyniems metams e, tam regionui skiriama 12 milijardų. Maždaug du trečdaliai arba 8 milijardai skiriama e, viduržėmio jūros šalims. Norėčiau priminti tai, ką ką tik tai sakiau, kad prie to dar reikėtų pridurti dar vieną finansavimo dalį, galėtų, kuri galėtų eiti iš iki stojiminio laikotarpio finansavimo. E, Savai mes suprantame, kad tų šalių e, sumos, kurios dar e, ruošiasi tik tai stuoti, gali būti palyginamos su UPM skiriamomis sumomis. Priešingai negu daug kas galvoja, e, UPM prioritetai yra beveik tokie patys, kaip ir kaiminystės politikos prioritetai. UPM e, remiasi projektais ir stato tą e, sąjungą viduržėmio jūrai, e, o finansų yra, yra, tik tais aišku jų nepakanka. Mums tenka labai didžiuliai iššūkiai jie tikrai dideli ir šių šalių absorpcijos galimybės e, pietuose e, ir kitur dažnai nepakankamos. Nereikėtų būti labai dideliu stebėtoju, kad pasakytum, kad e, labai žiaurūs poreikiai investicijoms ir finansavimui. E, aišku, e, poreikiai yra, poreikiai didžiuliai tiek aplinkosaugos, tiek palimo srityje, tiek energetikos srityje. Taigi poreikiai yra. O dabar jau reikia rasti kažkokiu tai e, priemonių, sutelkti Euro, Europos kreditus, tai tuos kreditus teikti prioritetams ir šalia to dar reikės papildomų priemonių. Reikės e, kažkokią tai e, finansinę struktūrą sukurti. Tikimės, kad e, UPM mm, bus galutinai konkretizuota po keleto mėnesių ar dienų Barcelonoje. Tai, taigi reikalingas tam tikras e, kontrolės bokštas kaip oro uoste dėl to, kas vyksta sąjungoje viduržėmio jūrai. Mums reikalingi konkretūs projektai, E, kurie būtų e, paženklinti UPM etikete e, ir jiems reikalingos lėšos. Lėšos turi būti iš e, ES biudžeto, iš dvišalių šaltinių su ES valstybėmis e, dalis turėtų eiti iš privačių fondų, e, iš e, privačios bei viešosios partnerystės, kaip ką tik tais buvo kolegos minėta. Savai mes suprantame, kad reikia mums sumoms mobilizuoti infrastruktūras, reikėtų mobilizuoti ir privatų sektorių. Dėl to reikia, kad labai labai aktyviai dirbtų valstybinis sektorius Tam, kad finansinė inžinerija būtų veiktų gerai, ji, ji turi patei, patikti ir privačiam, ir viešajam sektoriui. Ir savai mes suprantama, visi bankai ir vystimo bankai, e, Europos investicijų bankai, KEV, Vokietijos bankas, Prancūzijos bankai, Ispanijos bendradarbiavimo agentūra, E, žodžiu, visi, visi bankai, kurie galėtų įsijungti į tą finansinį darbą, į jį turėtų įsijungti, kad galima būtų bent iš dalies patenkinti tuos milžiniškus poreikius. Kaip galima įsivaizduoti, kad visų šių svarbių finansinių klausimų sprendimas bus sprendžiamas ir kad bus sprendžiamas teisingai sėkmingai, pirmiausia, reikėtų sekretoriatą sukurti, tam reikėtų e, labai e, pakankamai lėšų paskirti e, ir personalui, ir, ir vadybai. Toliau reikėtų padaryti taip, kad tas prioritetų e, identifikavimo darbas ir toliau vyktų, kad viskas būtų tinkamai išdėstyta raštu ir kad būtų įjungti į tą darbą e, viešasis sektorius, bankai ir savai nesuprantama privatus sektorius. Tokiamis sąlygomis galima įsivaizduoti, kad UPM E, gali pasiekti labai greitai teigiamų rezultatų. Savai mes suprantame, kad e, yra šioks toks vėlavimas, tačiau e, tam, kad galima būtų kurti UPM, kad, kad, kad UPM kurti nereikėtų, galima aišku pasirenti įvairio, įvairiam, įvairiais e, motyvais, pasiteisinimais, galima nerengti posėdžių ir panašiai. Tačiau norėčiau vieną dalyką konstatuoti, kadangi užsimam e, kaiminystės politiką, tai rytų partnerystė jau vyksta. E, todėl vis, pil, tikrai pats, pats laikas, kad mm, visi su UPM susiję veikėjai pasižiūrėtų, kas vyksta rytuose ir kad pasiremtų šituo geru pavyzdžiu. Mums yra viskas vienodai svarbu ir šiaurė, ir pietus, ir rytai, tačiau e, aišku, rytuose galbūt procesai e, greičiau, bet problemos pietuose tikrai nemažesnės negu rytuose. Žinome, kokios yra Gruzijoje problemos, Kaukaze ir dar toliau. Tos problemos yra labai kritiškos ir galbūt netgi sunkesnės išspręsti negu viduržėmio jūros regione šiuo retoriniu klausimu ir baigsiu. Dėkoju visiems uždėmesi. Weber. Nell'ordine degli interventi il primo ad avere la parola è il relatore onorevole Peion. Ponas Peion. Ačiū, ponė pirmininkė. Ačiū ponui Weber, ponui Fontenvy už dalyvavimą posėdėje. Dėkui, kad atsiliepėte mūsų kvietimą. Jūs tikrai esate pasišventę šiems visiems darbams, tą parodė jūsų pasisakymai. Europos parlamento laikysena šiuo požiūriu, ir čia norėčiau pasiremti tuo, ką sakėte jūs, ponė Weberi, taigi mūsų laikysena yra pabrėžti, kad vyksta globalizacija, kad kūrėsi dideli regioniniai ansambliai, regioninės grupės ir būtent pietų Europoje yra laikas kurti šią klėstėjimo ir taikos erdvę ir tai bus svarbu mūsų visų ateičiai. Mes žinome, kad šiandien čia nedalyvauja tie žmonės mūsų posėdėje, kurie yra atsakingi už institucinių klausimų sprendimą. Tikiuosi, kad greit padėtis pasikeis. Sakoma, kad ta e, Viduržėmio jūros sąjunga gimė nelengvai. Tačiau štai jau dabar kovo mėnesį, regis, turėsime tvirtesnį jos veikimo pagrindą. Kai dėl virželio mėnesio vadovo sustikimo ir rengimuisi, kai dėl rengimuisi tam sustikimui, mes norime numatyti tam tikrą kryptį ir norime parodyti, kad mums rūpi ir instituciniai klausimai, ir politiniai klausimai, ir už viso to be abejo slypi taip pat ir poreikis rasti reikiamą finansavimą e, konkretiems projektams įgyvendinti. Jums leidus norėčiau pateikti e, keturis klausimus ponui Fontenvyjim. Jūs sakėte, kad e, Europos investicijų bankas yra didžiausias investuotojas mūsų aptariamame regione. Ar galėtumėt pasakyti šiek tiek konkrečiau, kas yra tie kiti investuotojai? Galbūt, pavyzdžiui, atsitiks taip, kad ES investuos šiek tiek mažiau. Kiek investuoja, pavyzdžiui, Persų įlankos valstybės ar jungtinės valstijos. Jūs taip pat minėjote, kad vykdote šešių prioritetinių projektų koordinavimo darbą. Savo pasisakėme detaliau apie tų projektų konkrečių gyvendinimą nekalbėjote, gal galėtumėt pateikti šiek tiek daugiau informacijos apie tai, koks yra tų darbų grafikas, koks finansavimas, kaip vyksta koordinavimas. Trečia, jūs pabaigoje, galime pamanyti, gal net iš mandagumo paminėjote projektą, kuris šiaip yra senas projektas. Europos Sąjungos viduržėmio jūros e, tam tikra bankinė struktūra. Gal galėtumėt pasakyti, kaip tas bankas gyvuoja, kaip veikia ir kokios yra priežastys, kadangi ne visi regis partneriai Europos Sąjungoje pritarė to banko egzistavimui. Ketvirtas klausimas. Žinau, kad tas klausimas rūpi visiems, tad norėčiau paklausti, ar galėtumėte mums šiek tiek daugiau pasakyti, kalbant apie investicijas, kas trukdo investuoti ir kaip būtų galima tuos trukdžius pašalinti. Jeigu šiandien jau vyksta e, tam tikras darbas siekiant užtikrinti didesnį saugumą investicijoms ir panašiai, tačiau norėčiau šiek tiek gauti daugiau informacijos iš jūsų šiuo požiūriu. Pone Weberi, jūsgi kalbėjote apie tam tikrus dalykus, tačiau, na, žvelgdamas tarp eilučių, randu tokių dalykų, kurie man kelia susirūpinimą. Štai pavyzdžiui, jūs kalbėjote apie tai, kad finansinių išteklių trūksta. Jūs žinote, kad Europos parlamento pozicijoje yra aiški, nes Europos parlamentas savo nuomonę jau turėjo progą pareikšti. E, o buvo pasakyta, kad finansavimas turi būti toks, kad būtų toliau gyvendamos regioninės programos. Tad klausimas būtų toks. Ką darysime iki naujos finansinės perspektyvos? Jūs minėjote apie tai, kaip jau sakiau, kad finansavimas nepakankamas. Kaip jūs žvelgiate į 2014-2020 metų finansinę perspektyvą? Antra. Man regis, kyla tam tikro susirūpinimų dėl generalinio sekretoriato. Aš jums jau sakiau mūsų privataus pokalbio metu, kad nėra gerai, kad šiandien diskutuojama apie generalinį sekretorių ir jo pavaduotojų stengiantis tą jos skirimą liktai nacionalizuoti. Ar jūs manote, kad 10 milijonų eurų, kurie e, turėtų būti reikalingi generalinio sekretoriato veikimo finansavimai, bus pakankama suma, nes kai kas sako, kad ne, ko gero tai nebus pakankama. Ir koks galėtų būti papildomas finansavimas. Ir paskutinis dar dalykas. Jūs šiek tiek minėjote istorinių faktų. Viduržėmio jūros sąjungos sukūrimas yra nuseklis seka tų darbų, kurie buvo nuveikti anksčiau. Kaip generalinis sekretariatas ir Europos komisija turėtų koordinuoti savo darbą? Kaip jūs įsivaizduojate tuos kartu atliekamus darbus ateityje? Dėkoju ir lauksiu atsakymų iš šios klausimus. Prašom atsakyti. President. Ačiū, ponė pirmininkė. Keturi platūs klausimai aš pradėsiu atsakyti į juos, o jeigu e, pritrūks e, laiko, tai galėsiu atsakyti vėliau. Kas dar investuoja? Tai yra nacionalinės agentūros, Europos komisija, Europos investicijų bankas. Kaip jūs kutai yra tie žinomieji investuotojai. Turėčiau pasakyti, kad svarbiausias finansavimo šaltinis yra e, siunčiamos lėšos, o jie siunčia imigrantai. Ar tą regioną palikę žmonės, e, jie dirba Europos Sąjungoje ir siunčia pinigus į tos regionus, iš kurių yra kilę. E, tos lėšos paprastai investicijomis netampa, jos sunaudojamos vartojimui finansuoti. Antras dalykas. 2090 metais e, trūks tiesioginių užsienio investicijų. Kai jų nepakanka, tai reiškia, kad ekonominis augimas šiame regione gali sulėtėti. Kitose zonose vėlgi buvo klausima, kiek iš persų e, įlankos valstybės investuoja rinktinės valstijos. Persų įlankos valstybės dažnai diskusijos yra minimos, tačiau jos e, savo lėšas kreipia į nekilnojamo turto projektus. Tai yra mažiau inovacijų e, apimantis projektai. Mes tengiamės dalį to finansavimo kreipti bendradarbiaudami su islamo vystimosi banku. Nėra lengva bendradarbiauti, nes juos domina stambus projektai. Jungtinės valstijosgi domisi tiesioginėmis investicijomis. E, tik kelios šalis sprendžia kitokius klausimus ir mažiau rūpinasi pagalba mažoms ir vidutinėms įmonėms. Kai dėl tų trijų prioritetų koordinavimo su Europos komisija, kai dėl viduržėmio jūros valymo darbų, manau, kad viskas vyksta sklandžiai, mes išteiškinom, kur buvo labiausiai užteistos zonos ir dabar reikia investuoti į pramonės zonas, ypač uostus, kur reikia e, padaryti viską, kad jos atitiktų aplinkos sauginius standartus. Tuos, kuriuos turime Europos Sąjungoje. Tai yra sunkus darbas, investicijų reikės daug, tie darbai vyks iki 2020 metų. Būtent dėl to e, šie projektai turi bendrą pavadinimą Horizontas 2020. Mes stengiamės atlikti tuos darbus, kurių tikslas yra valyti pakrantę ir užtikrinti švarą viduržėmio jūroje kai dėl sausumos ir jūrų kelių e, buvo numatytos reikiamos investicijos. Reikia laikytis to dokumento, to gairių, kurios buvo parengtos ir kurti tas transporto ašis, kurios buvo suplanuotos sukurti nuo kovo 7, kai susitiksime į vadovų susitikimą tarp ES ir Maroko, pakalbėsime apie greitojo traukinio e, ir geležinkelio nutiesimo projektą. Visą tai stengiantis aptarti, kur kokių investicijų reiktų, kad į vieną kokį nors projektą nebūtų investuojama per daug, tuo tarpu, kai kitur lėšų trūksta. Mes teiksime skurti efektyvę logistikos platformą, kad būtų galima e, viduržėmio jūros pakrantę sujungti su šalies vidaus transporto sistema, kad ji atitiktų aplinkosaugos reikalavimus. Jūs taip pat klausėte manęs, ar galėčiau pakomentuoti viduržėmio jūros banką. Kodėl šiandien dar ta sugalvota struktūra e, neveikia ir kaip atsitiko, kad iki šiol tas bankas nebuvo su, įsteigtas. Na, pridėtinė vertė tokio banko būtų akivaizdi, nes viduržėmio jūros šalis turėtų vienodas teisės ir pareigas su ES valstybėmis. Tuo būdu būtų galima, pavyzdžiui, leisti e, obligacijas vietos su valiuta, būtų galima kartu dirbti, užtikrinti geresnę kontrolę. Visa tai yra e, susiję su teisingu atstovavimu viduržėmio jūros šalims. Kodėl neveikia ta struktūra? O, dėl, tai, o neveikia dėl dviejų priežasčių. Viena dėl to, kad buvo stengiamasi išvengti papildomų institucijų kūrimo ir tuo būdu papildomų kaštų. Ir antras dalykas yra šiek tiek skirtingesnis, o būtent buvo siekiama užtikrinti, kad toks tokia struktūra e, sugebės uždirbti papildomų lėšų. Kaip sakė Richard Weber, jeigu būtų kuriama struktūra tik tam, kad būtų kur dėti ES pinigus, tai nereikštų, kad yra kuriama papildoma e, pridėtinė vertė. Ketvirtas klausimas buvo susijęs su ekonominė analizė, kas trukdo investicijoms. Pirmiausia, čia galvoju apie Štai ką, kiekviena iš tų šalių yra per maža atskirai, kad pritrauktų didelės investicijas. Taigi svarbu yra, kad regionalizavimo procesas vyktų sklandžiai. Egiptui tai yra galbūt šiek tiek mažiau aišku, nes tai yra didžiausia vidaus rinka turinti šalis negu kitoms. Regionalizavimas yra, sakyčiau, didžiausia kliūtis užsienio investicijoms. Antras dalykas yra finansų krizė, su kurios padariniais dar ir šiandien susidurėm. Ir krizė labai aiškiai parodo, dėl, tai yra valiutos stabilumas. Investuoti šalyse, kur neaišku, į kurią pusę pakryps valiutos vertė, E, yra pakankamai rizikingas dalykas ir tai dėl to investicijos yra stabdomos. Ir dar, jokia iš tų šalių šiandien dar neįvykdė finansų sistemos modernizavimo darbo. Tokio, koks buvo atliktas Europos Sąjungoje. Tai reiškia, kad viduržėm jūros šalyse sukauptos taupimo lėšos nėra paverčiamos ilgalaikiais investicijų produktais, kadangi yra jaučiama tam tikra baimė dėl to, nes nėra tokių struktūrų, kaip, pavyzdžiui, Europos investicijų bankas, kur yra patikima struktūra ir kuri galėtų tas sukauptas lėšas um, investuoti ir, ir tuo būdu uždirbti papildomų lėšų. Tai štai, labai trumpai kalbant, Tie būtų trys faktoriai, kurie e, stabdo investicijas regione. Pone pranešėjau, atsakydamas į jūsų pirmą klausimą, ar yra pakankamai finansinių priemonių turima. Na, dabar aišku, kad mes turime e, kalbėti apie tas sumas, kurios jums yra žinomos. Mes žinome, kokia yra numatyta finansinė perspektyva pagal Lisabono sutartį. Ir aišku, dabar tų taisyklių nebepakeisim. Mes žinome, kiek lėšų yra, kiek yra skirta prieš stojiminiams projektams įgyvendinti, kiek skirta kitiems dalykams. Kai dėl dvišalių agentūrų ir valstybių narių bei lėšų skiriamų viduržėmio jūros regiono vystimuisi, klausimas yra panašus visur. Vėlgi yra numatytos tam tikros lėšos, suplanuotos lėšos, o finansų krizė ir jos padariniai, kuriuos pajuto visos mūsų šalis, yra tas faktorius, kuris nėra labai palankus papildomam finansavimui rasti per artimiausią laikotarpį. Kai dėl bankų, Europos investicijų bankas sulauks uh, artimiausių metų patikrinimo, tikimės, kad bankas galės investuoti daugiau ir tikimės, kad jo pavyzdžių pasieks ir valstybės narės. Aišku, Būtų puiku, kad atsirastų papildomų finansinių priemonių iš kitų partnerių. Tai galėtų būti ar Pasaulio bankas, ar pavyzdžiui Afrikos vystimosi bankas, ar kitos dvišalės institucijos, kurias minėjau. Tai galėtų būti ir Ispanijos atitinkama agentūra, ir, ir įvairios kitos agentūros, nes poreikiai yra tokie didžiuliai, kad reikia stengtis visiems dirbti kartu. Europos investicijų bankas ir kiti bankai galėtų įsitraukti iš šitą darbą. Būtų galima taip pat kalbėti ir apie tai, kaip efektyviau panaudoti e, kaiminystės politikos priemonę. Mes suteikėme draugien pačias įvairiausias priemonės, jums pavyko rasti 18 milijardų eurų, kurie buvo panaudoti įvairių projektų įgyvendinimui. E, na, Visa tai, aišku, ir rodo, kad e, lėšos turimos turi būti tinkamai valdomos. Ponas Fontenvyv teisingai sakė, kad privataus ir valstybinio sektoriaus partnerystė yra būtinas dalykas. Reikia užtikrinti, kad investuotojai galėtų investuoti saugiai. Priešingų atvejų investicijų trūks. Aišku, dešimties milijonų maža rinka nepritrauks stambių investicijų. Reikia užtikrinti investicijoms palankę aplinką, reikiamą juridinį saugumą. Ir reikėtų, kad juridinės, e, juridinės ir finansinės priemonės reikiamos būtų numatytos investicijoms apsaugoti. Visą tai pamažu vyksta. Kai dėl ES finansinio indėlio, kaip mes elgsimės ateityje? 2014-2020 metų finansinė perspektyva yra tas dalykas, dėl kurio jūs dar diskutuosite, nes diskusijos jau prasidėjo. Tos diskusijos taps vis gyvesnės, artėjant tos perspektyvos prieimimui. Mes žinome, kokia yra padėtis, kad tas laikotarpis nėra pats palankiausias, tiesiog turime išsiaiškinti, ar tai yra tikrai politinis prioritetas jeigu valstybės narės, taryba ir parlamentas e, mano, kad e, rytų partnerystė, pietų partnerystė yra tie dalykai, kurie turėtų būti laikomi prioritetiniais, tai būtent inst, ES institucijos ir jūs kaip e, biudžetą formuojanti institucija turite galimybę tą prioritetą įgyvendinti, numatydami reikiamą finansavimą. Kai dėl generalinio sekretoriato, ar užtenka 10 milijonų eurų e, tam sekretoriato finansavimui, visas priklauso nuo to, koks darbas bus vykdomas. Kiekvieną kartą, kai tenka kurti naują instituciją, atsiranda konkrečių problemų. Pavyzdžiui, e, pasamdyti žmonės, numatyti jiems atlyginimus, surasti patalpas ir taip toliau ir panašiai. Aš norėčiau pasakyti, gal tai nuskambės ir ciniškai, kai trūksta minčių, dažnai yra tiesiog kūriamos institucijos, kurios tiesiog gyvena savo gyvenimą ir nieko ypatingo neveikia. Negaliu sakyti, kad tas sekretoriatas bus nenaudingas. Priešingai, manau, kad jis yra reikalingas, tačiau reikia, kad jis gebėtų veikti. E, jam reikia numatyti tam tikrus darbus, o būtent, pavyzdžiui, užtikrinti finansų valdymą. Pavyzdžiui, jis turėtų E, ta struktūra galėtų užsimti finansų valdymų, projektų koordinavimą, bet visam tam reikia patirties, reikiamos patirties. Priešingų atveju tai bus tiesiog tuščia kreuklė, tuščias puodas, kuris garsiai skambės, bet nieko neveiks. Maničiau, kad ši struktūra turėtų gauti pakankamą finansavimą, kad e, ji galėtų tinkamai veikti. 10 milijonų yra tiesiog nedaug, turėčiau pasakyti žvelgiant į tą darbą, kurį tai struktūrai teks atlikti. Viskas priklausys nuo e, to, koks finansavimas bus paskirtas. Turime susitarti dėl to, kiek lėšų bus numatyta. Aš manau, kad visos suinteresuotos pusės turėtų įnešti savo indėlį. Jeigu žmonės nori parodyti, kaip politiškai jiems svarbus yra vienas ar kitas projektas, jie turi numatyti minimalų finansavimą, kad tas projektas būtų gyvybingas. Mums rūpi, kaip sekasi mūsų partneriams viduržėmio jūros valstybėse. Sakome, kad tai yra mūsų prioritetas, tad turime numatyti ir reikiamas lėšas. Manyčiau, svarbu, kad dabar kiekvienas iš savo kišenės ištrauktų tam tikrą sumą Jeigu mums tie projektai yra svarbus ir tai visi prie jų gyvenimo finansiškai prisidėtų, ar reikėtų, kad kiekviena valstybė sekretorijate apmokėtų savo atsiųstų pareigūnų darbą ar ne, nežinau, kuo būtų paprastesnė ta struktūra, tuo geriau. Jeigu man tektų vadovauti tokiai struktūrai, aš norėčiau, kad Aš būčiau šeimininkas toje įstaigoje, kad aš žinočiau, kiek aš moku savo darbuotojams, būtų svarbu, kad visi už visų atlyginimas būtų skaičiuomas pagal tos pačius tarifus ir taisyklės. E, ir svarbu išvengti tokios situacijos, kad, pavyzdžiui, viena valstybė savo darbuotojams už darbą mokės tvarkingai kas mėnesį, kitos valstybės atstovas savo darbo užmokesčio turės laukti tris mėnesius. Visą tai yra tie dalykai, kuriuos reikia sutvarkyti. Jeigu žmonės turi atlikti tam tikrą darbą, reikėtų, kad jų kasdieninis gyvenimas būtų juridiškai apsaugotas. Sekretoriatui sakau taip, reikėtų, kad jis būtų veiksmingas, o tam reikia, kad būtų numatytas reikiamas biudžetas ir finansinės priemonės, kad jis galėtų tinkamai su savo pareigom susitvarkyti. Ačiū. Merci, euh, Ačiū ponui Vederiui. Labai atsiprašau, sako ponas Weberis, dar paskutinis klausimas. Atsiprašau, pirmininkė, porą žodžių. Kaip organizuosime darbą tarp komisijos ir sekretoriato? Mano požiūriu visiškai aišku, jeigu norime sinergijos mūsų darbe, tai sekretoriatas Bar Barcelonoje, e, komisija Briuselėje, tai iš reikėtų padaryti, kad iš komisijos kažkas nuvyktų į Barceloną dirbti ir tai būtų veiksmingas sekretoriatas, kuris atliktų tuo pačiu ir politinį vaidmenį. Taip, kad reikėtų dviejų specialistų. Vienas būtų e, veiksmo žmogus, kitas būtų politikas. Nes ir, ir ministerinis darbas, ir, ir profes, profesinis darbas, mano asmeninė nuomonė, bet čia tik tais mano asmeninė nuomonė. Savai mes suprantama, jeigu užduosite klausimą mano institucijai, tai gal visai priešingai atsakys, kad tikrai dviejų žmonių nereikia. Labai ačiū. Dabar išklausysime klausimų ir pradėsiu. Norėčiau užduoti klausimą dėl klimato kaitos. Kokios pasiekmes klimato kaitos galėtų būti viduržėmės jūros regionui? E, surinksiu daugiau klausimų. Ponas Panseri dar paprašė žodžio. Prašom. Kiek Laiko aš turiu pirmininkę. Nedaugiau kaip penkias minutės. Kągi, dabar keletas labai greit, keletą pastabų labai norėčiau išsakyti ir paprašysiu tada svečių atsakyti. Jie papasakojo, kokiu keliu mes turime eiti, Tačiau, nepaisant visų mūsų dedamų pastangų, pagrindinis kontekstas tikrai nėra teigiamas. Aišku, yra padaryta labai e, nemažai pažangos ir ekonominiuose santykiuose, ir dvišaliuose santykiuose. E, augimas ekonominis buvo šiek tiek didesnis, tačiau bendras kontekstas nėra labai geras. E, rezultatai kol kas nuvilintys, man susidaro toks įspūdis, kad Euromed zonos daugelis šalių nepapuolė į traukinį ir kad tikrai nebepasivysto traukinio, nes juos jau dabar lenkia kitos šalis. Aš manau, kad būtų be galo naudinga pasižymėti, kokie yra sunkumai. Pakanka priminti e, Barcelonos Barcelonos istoriją. 15 metų jau švenčiame Barcelonos ir mm, daugelis tikslų vis tik tais nėra nusisekę jų siekimas ir dabar kol kas e, mm, tiesiog reikėtų pasižymėti, kas procese šlubuoja. Kasdieninė tema, kurią svarstome, šaltas karas tarp Alžyro ir Maroko, Izraelis, E, viskas įtakoja procesą, visos tos šalis yra e, taip pat e, masto skirtingai. Jūs kalbėjote apie regionalizacijos būtinybę. Ir nors buvo padaryta pažanga Merkosūrė, tikrai nepavyko E, sukurti kažkokio konkretesnio regioninio bendradarbiavimo plano, ne tik tais e, kalbant apie šias valstybės, bet ir apie Europą. Ypatingai jeigu norime kažkokio tai e, didesnės ekonominės nepriklausomybės, tai tikrai reikėtų kažkaip tai tą, to siekti. Kita, kitas dalykas, mes deramės atskirai su tom šalim. Dažnai šalis kaltina Europą, kad, jie, kad naudojasi iš dvišalių susitarimų ir dėl to gali atsirasti papildomų išlaidų. Jeigu kartais, jeigu e, vyks ekonominė integracija su tom šalim, tai aišku kainuos. Daug ką reikia įvertinti. Ponas Vėberė, jūs sakėte, kad rytų problemos taip pat yra labai svarbos, svarbios. Tai tiesa be jokios abejonės, tačiau man susidaro toks įspūdis e, ir per keletą pastarųjų metų e, mačiau, kaip Europa savo visus, savo žvilgsnį kreipia į Balkanus, į rytus, bet ne į viduržėmio jūros valstybės. Gal e, paskutinė dar pastaba. Europa ypatingai kreipia savo žvilgsnį būtent į tą šalis, tačiau akcentuodama dvi problemas - terorizmą ir imigraciją. Ir būtent spręsdami tas problemas ir skiriame finansavimą, skiriame techninį pagalbą, politinius kažkokius sprendimus prieimime tą linkmę, o viskas, ką mes padarėme, pasiteisino rytų šalyse, pasiteisino Balkanuose, tačiau čia kalbame apie viduržėmio jūros valstybės. Čia e, valstybės, ES valstybės nelabai domisi šių regionų, nepakankamai lėšų bendradarbiavimui, trūksta vizijos ir dėl to labai neigiamą įtaką matome. Šių šalių situacija rizikuoja neigiamai dar, dar, sus, dar sugesti ir tikrai mačiau labai panašių dalykų viešėdamas neseniai Mauritanijoje. Galbūt nereikia visko taip per daug segmentuoti, suskirstyti, suskaldyti, gal tiesiog reikėtų padaryti taip, kad turėtumėm bendrą viziją, kurią galėtų pasiremti ir finansininkai, ir institucijų žmonės europiniu mastu. Francesco Miganon. Labai džiaugiuosi, kad atvykote čia pas mus ir kalbatės su mumis tokia svarbu klausimu, kaip Europos viduržėma e, jūros e, bendradarbiavimo klausimai. Aš e, Kaip ispanas, žinoma, puikiai išmanau šitą sritį. Iš tiesų, aš tik tai trumpai kalbėsiu, du klausimus norėsiu užduoti. Jūs jau kalbėjote apie sekretariatą. Ir dėl to man kyla toks klausimas, kaip Jūs manote, kokios e, problemos galėtų būti išspręstos, kokia būtų nauda, jeigu būtų sukurtas toks sekretariatas. E, Deja, šito sekretariat dabar kol kas negalima sukurti jis dar neveikia. Taigi kokia nauda būtų, jeigu mes vėl to sukurtume galų galę tokį sekretariatą? Ar jis iš tikrųjų toks reikalingas? Dėl to e, aš žiūriu skeptiškai į tokį sekretariatą, ar jisai tikrai veiksmingai galėtų veikti. Aš norėčiau uh, sužinoti tikslesnės informacijos, kodėlgi jis būtinas. Dar kitas dalykas. Uh, Ponas Fontenvyvėje jį minėjo, tai yra e, regionalizavimas, tai yra e, pietų ir pietų šalių arba regiono bendradarbiavimas. Žinoma, jisai būtinas. Tačiau ir čia e, man kyla abejonių, būtent dėl tokių didžiulių projektų, kaip pavyzdžiui, greitkeliai arba geležinkelio tinklai. Nes, pavyzdžiui, tarp Maroko ir Alžyro yra ne, neperinama siena. Tai šitos valstybės nebendrauja tarpusavyje. Tai iš tikrųjų, ar tai mes kūrėme chimerą, ar tai yra įgyvendami dalykai. Ačiū. E, kolegė. Alors, euh... Um. Pone Benhab, mes pergyvename energetikos ir ekologijos krizę. Norėčiau pasakyti, kad Euromed zonai vienas iš svarbų dalykų yra atsisakyti iškastinio kūro resursų ir rinktis atsinaujinančius energijos šaltinius. Černobilio problemos ir poveikis sveikatai tų žmonių, kurie gyvena prie atominių energinių, rodo, kad e, atominė energetika dėja nėra švari, energetikos, e, švari energijos rūšis. E, civilinė brandolinė energija gali būti susijusi su karine atominė energija. Matome, kad Iranas vysto savo brandolinės e, įtariamą karines, brandolinę karinę energetiką. Ta remia Izraelis. Maničiau, kad siekiant išvengti brandolinio ginklo plėtimosi, reikėtų imtis priemonių. Šalis, kurios jaučia grėsmę nuo brandolinio ginklo, irgi nori jį įsigyti. Tad manau, jog yra ties laikas kurti tokią euro Mm, ES viduržėmio jūros zoną, kurioje brandolinių technologijų nėra. Gana jas skatinti, gana jas kurti priešingų atveju. Skriejame tiesiai į katastrofą, nes e, rytoj galbūt vaikai kaltins mus ir jie bus teisūs, kad kažko nepadarėm ar kažką darėm per daug, bet bus per vėlu. Tiesiog turime atsisakyti brandolinių technologijų jau dabar koks finansavimas yra numatytas atsinaujinančių energijos šaltinių plėtojimui šiame regione. Kokio tipo projektai jau yra numatyti ir galbūt jau ir įgyvendinami. Ačiū. Merci. Alors, euh, la... Ačiū, kolegė Marijaldės Arnės. Labai ačiū. Norėčiau grįžti prie energetikos, tačiau gal kiek kitų kampu į ją pažiūrėti. Bendras vandens, sakykime, valdymas pietų šalyse yra svarbus labai, kadangi politiniu neprasme galėtų e, atsirasti tam tikras, e, tam tikras vien, vienetas. Taip, kad tai yra ir prioritetinis ir svarbus klausimas. Energetika yra vienas iš esminių, pats esminis klausimas. Todėl norėčiau sužinoti jūsų nuomonę apie Desertec vadinamą operaciją kuri kainuos galbūt 90 milijardų ar kažkiek tai panašiai, e, ar 65 tūkstančiai kvadratinių kilometrų, ar tai kažkiek tai e, saulės bakterijų Saharoje turėtų būti išdėstyta. Ar Kas, kas investuoja? Ar europiečiai, kurie nori ten gaminti elektros energiją ir ją e, atsivesti į Europą? Ar galima pietuose, vien pietuose e, surasti investavimą tokio, tokį mažiau suinteresuotą e, investavimą? kad pirmiausia būtų patenkinti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 Iš tiesų aš įdomiai klausiausi, ką jūs papasakojate ir savo pranešimuose, ir komentarų. E, klausiausi dėl visų įvairių pranašumų ar trūkumų šių e, projektų. Tačiau man sudarė įspūdis, kad labai svarbu, jeigu e, būtų vertinamos programos, kurios yra skirtos tais ryžiai, tai yra Europos ir Viduržėmio jūro šalių sąjungai, tada E, tik tai po kiek laiko mes galėtume įvertinti tikrai, ar tos programos buvo teisingos ar ne. Tada aiškiau pamatytume. Nes tomis programomis mes siekiame tam tikro tikslo. Mes siekiame, e, kad e, būtų investuojama ir kad mes atgautume tas lėšas, ar mes siekiame iš tikrųjų padėti toms valstybėms. Ar tai yra mūsų ekonominis interesas, ar vis dėlto politinis ir socialinis. Ar mes, pavyzdžiui, norime padėti sukurti demokratiją tose valstybėse, kur, pavyzdžiui, galėtų dalyvauti politiniam gyvenime e, moteris arba įvairios žmonių grupės. Aš manau, kad tai yra toks turėtų būti tikslas. Ir aš norėčiau, mūsų pranešėjams norėčiau užduoti klausimą. Man susidaro įspūdis, kad e, pagalba turėtų būti teikiama iš ES, remiantis tam tikromis pagrindinėmis taisyklėmis. Ir pagrindinė sąlyga yra ta, kad vyriausybės, kurios yra finansuojamos, būtų nefinansuojamos, jeigu užsijima narkotikų priekyba įvairiais nusikaltimais ir kad būtų vystimuisi šalies skirtos tos lėšos, kad netgi islamo valstybės e, viduržymio jūros pakrantėje galėtų vystytis demokratiniu keliu. Nes e, situacija tose valstybėse, pavyzdžiui, Egipte, kągi mes konstatuojame apie šią situaciją? Daugiau Iš 436 e, kolegijų mokyklų ten tik tai apie 30 finansuojama yra valstybės, o kitos institucijos, netgi, pavyzdžiui, gali būti įvairios sektos arba kitos religinės institucijos, organizuoja kitas, e, finansuoja kitas e, mokyklas. Taigi, ar mes to norime? Aš e, norėčiau paklausti pranešėjo, pranešimo kurėjo, ar jisai norėtų dabar pasakyti, ar po ekspertų pasisakymo. Gerai, po to, po ekspertų. Merci, Dėkui, ponė pirmininkė. Leiskite pradėti nuo paskutinio klausimo. Mes e, prieš 18 mėnesių atliko merkimis, jau 18 mėnesių vertinami buvom. Europos komisijos ekspertai e, mus kartais kritikavo, bet, žodžiu, buvome vertinami. Jūs gavote visą informaciją, kad galėtumėte priimti politinius sprendimus, kurie bus jūsų sprendimai, jūs galėsite mums numatyti darbo kryptis ir aš manyčiau, kad dabar jūs turite viską, ką e, reikia sprendimams priimti. Antras dalykas. Dėl regionalizavimo, kurį aš minėjau, ir bendradarbiavimo pietų-pietų kryptimi. Aš manau, kad tai yra esminis dalykas mūsų projektams. Tai reiškia labai konkrečius ir aiškius dalykus. Tai reiškia, kad vienas, kad, kad pavyzdžiui, Egipto operatorius Alžyre atliko konkretų darbą, įgyvendino konkretų projektą. Tuniso, pavyzdžiui, koks nors uh, ekonomikos subjektas savo žinias ir finansus eksportuoja, pavyzdžiui, į Alžyrą. Tai reiškia, kad tarp Ramalos ir Jeruzalės uh, vyks bendradarbiavimas elektros sektoriuje. Štai dabar reikės pasirašysime sutartį dėl paskolos su Palestinos savivaldos atstovais ir su Izraelio atitinkama institucija. Kai kalbu apie integraciją, aš kalbu labai, turime labai konkrečius dalykus. Tai reiškia, kad gali atsirasti labai konkrečios ir aiškios infrastruktūros. Tačiau turime minėti taip pat ir tokį dalyką kaip technologijų perdavimas, nes tai kasdieniam gyvenimui turi ypač svarbu vaidmenį. Uh, Perinu prie kito klausimo, kuris buvo labai svarbus - energetika ir klimato kaita. Aš manau, kad jei norime savo veiksmus pagrysti viduržėmio jūros regiono pietuose, ta tema yra ypatingai svarbi, ja, jos turime neužmiršti. 2 milijardai eurų buvo atidėti į rezervą. E, ir dabar Visa, visa šią sumą, tos 2 milijardus eurų, Europos investicijų bankas siūlo skirti kovai su klimato kaita ir kad būtų galima atlikti reikiamus adaptavimo darbus energetikos sektoriuje. Mes pritarėme tam, tačiau galutinį sprendimą primsite jūs. Ką konkrečiai tai reiškia? Tai nereiškia, kad vienu ar kitų požiūriu pasisakome ko, už kokias nors technologijas. Na, nekalbėsiu apie atominės energetikos saugumą ar nesaugumą, nes tai gerokai viršė Europos investicijų banko kompetenciją. Tai reiškia, kad galbūt rytoj mes finansuosime Jordanijoje e, vykdomus atominės elektrinės statybos darbus. Kodėl? Ar tai yra įmanoma? Jūs sprendžiate, kokie bus Europos uh, energetikos politiką buvo nuspręsta, kad šalis gali pasirinkti mišrius energijos išteklius. Kodėl uždrausti naudotis pietų šalims tuo, kas ko egzistuoja ir kas egzistuoja šiaurės šalyse. Mes turime laikytis tos pačios politikos, o pagal Europos Sąjungos taisyklėse nuspręsta, kad šalis pačios sprendžia, kokiais energijos šaltiniais naudojasi. Mes turime kalbėti, suprantama, ir apie atsinaujinančius energijos šaltinius. Pone Desarnės minėjo Desertek projektą. Tai yra labai ilgalaikės perspektyvos darbas. Tai reiškia, kad e, bus įdėktas tas. E, Saulės baterijų parkas. E, bus pasitelkiamos įvairios technologijos, reikės dėl jų apsispręsti. Jūs kalbėjote taip pat yra apie vandenį. Jeigu, aišku, mes pasirinksime tokį Saulės baterijų parką įdėkti, reikės numatyti, kaip reikės valyti tuos, ta, ta Saulės baterijas, kad jos sklandžiai veiktų. Kai reikės numatyti, kaip eksportuoti galbūt energiją iš pietinių valstybių ir eksportuoti į šiaurę. Tai nėra pagrindinis tikslas. Tiesiog tikslas yra, kad tas projektas būtų ekonomiškai gyvybingas, kad saulės pagalba pagaminta energija galėtų būti eksportuojama, nes kitaip tas projektas gali būti negyvybingas. Visa tai yra susijęs su savikaina. E, taip pagamintos energijos, nes žmonės tame regione yra pasirengę mokėti už elektrą gerokai mažesnę kainą negu mūsųse. Visa tai turi būti įsisavinta ir kompetentingos pietų, viduržymirios pietų šalių struktūros turi patvirtinti tai. Pirmininkas, atsiprašau ir norėčiau pakviesti laikytis tylos dėl pagarbos ekspertams. Taigi Marokė dabar buvo įkurta nauja agentūra, kuri tu, kaip tik ir užsima saulės energijos gamybą. Mes sudarėme partnerystės susitarimą su šią agentūrą, būtent tam, kad galėtume perduoti sėkmingai tą e, technologiją ir kad ši, užtikrinti, kad ši investicija bus gyvybinga. Pone pirmininkė, pabandysiu apibendrinti tuo pačiu atsakydamas į klausimas, kurie buvo užduoti į, apie klimato kaitą ir apie tuos klausimus, kuriuos uždaugė, už, uždavė ponė Desardės, ponė Desardenarap ir kolegos apie atsinaujinančios energi, energijos rūšis, apie aplinką bei apie klimato kaitą. Nes, aišku, visa tai yra šiek tiek tarpusavė susiję porą žodžių pasakysiu apie vystimą. E, labai svarbu atsinaujinančios energijos rūšys, aplinkosauga e, viduržėme jūros regiono vystymui. Potencialas didžiulis ir aišku labai gerai būti geradariu, tačiau reikėtų, jeigu jau dirbi, dirbti, kad e, būtų, būtum suinteresuotas ir tu, ir tavo partneris. Dėl to mes su e, valstybėmis narėmis, Europos e, partneriais ir su Viduržėmio jūros valstybių partneriais dirbsime ranka rankon. Aišku, ateitis spręsis mūsų įmonių, ateitis spręsis e, geriausių technologijų, ateitis spręsis, kadangi šiuose projektuose tos naujausios technologijos bus įgyvendinamos. Dėl to aš norėčiau pasakyti, atsakyti ponui Panzerį. Aišku, nereikėtų bijoti kad kai kurios valstybės narės turi interesų e, pietuose, kad jos savo e, tiksliau, kad, kad kai kurios valstybės savo interesus mato tik tais rytuose. Aišku, e, logika yra tokia, kad mūsų yra visų bendri iššūkiai, kuriuos reikia spręsti tiek pietuose, tiek rytuose, nes viskas tarpusavėje susiję. Ir imigracija, ir aplinkosauga, ir energetika yra tokios problemos, kurios neturi jokių sienų, kada mūsų ekonomikos yra taip susiję tarpusavyje, tarp Vokietijos, e, e Italijos, e, Junktinės karalystės, Ispanijos. E, visus, visas valstybės narės galėčiau čia iš, išvardinti. Taigi, kai yra susiklošiusi tokia tarpusavio priklausomybė situacija tiek energetikos srityje, tiek ekonomikos srityje, tiek strategiškai, e, tiek aplinkosaugos prasme, tai savaime suprantama, kad, reikia, kad reikėtų būti labai naiviam ir labai nekaltam, kad gyvendama šiaurėje nesidomėtum tuo, kas vyksta pietuose, o gyvenant pietuose nesidomėti tuo, kas vyksta rytuose arba šiaurėje. Taip, kad mes visi tarpusavyje esame labai susiję ir tai, kas yra svarbu pietuose, svarbu Italijai ir šiaurės šalims ir pietų šalims toms pačioms, kurios visada tradiciškai yra atsisukę į viduržėmio jūrą šalis. Taip kad čia yra kaiminystės politika, mūsų strateginiai interesai, e, stabilumo siekimas, e, viskas turi būti nukreipta ir į šiaurę, ir į pietus. Kaip sakė ponė Džanaku, esančių problemų, e, dėl esančių problemų vystimosi. Norėčiau Jūs patikslinti, kad visos tos programos, tiek komisijos programos, tiek kitos yra periodiškai vertinamos. Vertinimai yra publikuojami e, ir parlamentas, ir aišku, plati visuomenė gali prieiti prie vertinimo rezultatų. Vertina nepriklausomos organizacijos, kurios nėra įtakojamos jokių e, vertinamųjų, ta prasme. E, Taigi jūs galėtumėte labai išsamei susipažinti, kas buvo padaryta Vidužėmio jūros val, e, valstybėse. Aišku, tobulumų ribų nėra ir ten e, rezultatai netobuli. Euro Vidužėmio jūros politikos ir Barcelonos politikos rezultatai. Na, turiu pasakyti, kad Aš kaip žmogus dirbantis praktikoje bendradarbiavimo, e, bendradarbiavimo klausimais e, su Viduržėmio jūros valstybėmis nuo 96 metų. E, tiesiog norėčiau pasakyti, kad labai dažnai neįvertinama visko, kas yra padaryta. Aišku, priklauso nuo to, viskas priklauso nuo to, kokias ambicijas užsibriešime. Jeigu kažkas tai įsivaizduos, kad, e, e, kad e, ši politika, viduržėmio jūros politika turėtų artimuosiuose ir viduriniuosiuose rytuose įvesti taiką, tai tikrai taip nebus. Barcelonos procesas turi prisidėti prie e, nuolatinio dialogo, prie visų e, valstybių dialogo trimis pagrindinėmis temomis. Jeigu rytoj nusistatysime e, kažkokius pernelyg ambicingus tikslus, nesvarbu kur pietuose, šiaurėje ar rytuose, aišku, kad rezultatai nuvils, todėl reikėtų labai pragmatiškai tuos tikslus nusistatinėti. E, sėkmė buvo pasiekta, bet reikia eiti dar toliau. Dėl sekretoriato, kodėl tas sekretoriatas reikalingas? Aš manau, kad dabar jau pasikartosiu ir vėl pakartosiu tai, ką jau sakiau. Sekretoriatas reikalingas dėl to, kad tai bus ta vieta, kur rinksis visi ir konkrečius dalykus aptarinės, tiek regioninius dalykus, tiek UPM sąjungos viduržėmio jūrai e, dalykus, periodiškai tie posėdžiai vyks, tačiau tai dar neuž... ir vyksta, tačiau tai dar neužtikrina e, tikro testinumo. Tikras testinumas turi būti sekretorijete, kur vyksta nuolatinis visų klausimų e, aptarimas, apibendrinimas ir subendrinimas. O taip pat sekretorijatas galėtų finansinius visus klausimus e, centralizuotai spręsti. Ačiū. Ir paskutinė išvada bus padaryta pranešėjo. Kolegė. Ponas Pajau. Ačiū, ponė pirmininkė. Ačiū visiems už klausimas pastabus. Dėkoju abiems ekspertams už jų analizę ir e, informaciją. Norėčiau pasakyti trejetą dalykų. Norėčiau pasakyti, sureaguoti tai, ką sakė ponas Panzerį. Manau, kad mes turime rodyti valią Europos parlamento valią dalyvauti šiame procese, darbuose, kuriuos, projektuose, kuriuos vykdo ES viduržėmio jūros regione. Tai yra geopolitinis tikslas, tai yra taip pat kultūrinis tikslas, tai yra visai kitų dalykų. Jeigu Europa nesims šių projektų, tai reiškia, kad jie nesugeba dalyvauti globalizacijos procese ir nesugeba atremti jos iššūkių kai kas pareiškia tam tikrų atsargesnių pozicijų. Tačiau manyčiau, kad Europos parlamentas neturi prisimti visos atsakomybės, bet turi dalyvauti procese reikštama savo nuomonę. Kai dėl politinės filosofijos ir išėjai iškylančių problemų, jūs kalbate apie generalinį sekretoriatą. Tie, kam rūpi taikos procesas artimuosiuose rytuose, turėtų uh, pasakyti, kad būtent generalinėme sekretorijate mes sutinkame kartu e, prie bendro stalo sėdinčius Izraelio ir Palestinos atstovus. Taigi tokia vieta yra reikalinga. Tai padeda siekti pažangos. Na, o dabar manyčiau, kad ta filosofija, kurios mes norime laikytis, ir pasižymėjau, kad Palestinos premjeras, ir čia norėčiau reaguoti į, į tai, ką jūs pasakėte, premjeras džiaugiasi tuo, kad atsiranda konkrečių projektų, kurie padeda renktis taikai tame regione. Aš manau, kad Viduržėmio jūros sąjungos projektas yra sėkmės, turi būti plėtojamas, toliau tai yra vienas iš tų elementų, kuris padės rasti sprendimus. Na ir jeigu ES tuose projektuose dalyvauja, tai tik nuo to geriau. Aš manau, kad svarbu neužmiršti ir institucinės sąrangos. Kol kas nekalbame apie tai, kaip veiks ES ir Dušimių jūros bendra parlamentinė asamblėja. Generalinis sekretoriatas puiku, komisija, valstybių vaidmuo, visą tai yra aptarta. Tačiau, o ką, kokį vaidmenį vaidins Europos parlamentas? Tas klausimas dar nėra iki galo aiškus, kaip mes, ne tik tai kaip dėl biudžeto sprendžianti institucija, bet šiaip kaip Europos parlamentas atliksime projektų vertinimą, kaip dalyvausime diskusijose, kaip savo balsą galiausiai e, pareikšime šiame procese. Bet tai dar neaptarta. Reikėtų, kad Europos parlamentas galėtų įsitraukti į šios procesus. Ne taip, retkarčiais, priešokiais. Ne tik pasakydama savo nuomonę dėl biudžeto, bet kad jis galėtų tarti savo svarų žodį dėl visų projektų, kad būtų informuojamas apie juos ir galėtų spręsti. Mes turime bendradarbiauti su mūsų kolegomis parlamentarais iš pietų valstybių ir čia mes pasieksime gerų rezultatų. Dėkoju abiems ekspertams už jų pateiktą informaciją. Dėkui. Pirmininkas, ačiū. Aš taip pat norėčiau padėkoti abiem ekspertam už dalyvavimą šiuose klausimuose. Baigėme šį darbo tvarkės klausimą. Ačiū visiems gerbiami kolegos. Bene, colleghi, se volete prendere posto, per favore, chi deve la... Mėly kolegos, gal sėskite į vietas. Kas, kas norėtų dabar išeiti, tegul išeina ir kuo greičiau. Dabar persime prie mūsų balsavimo. Po to dar bus išplėstinis e, biuro posėdis, todėl turime nedaug laiko ir turime susikoncentruoti į e, balsavimą. Taigi, e, įdėkite savo balsavimo korteles. Bus bandomasis balsavimas. Aš nežinau. O gal tiesiog balsuojame be jokių bandymų. Gal tiesiog taip ir balsuosime. Pažiūrėsime, kaip vėliau čia mums pavyks. Dabar balsuosime dėl ponios Lochpilės pranešimo. Pakeitimas dėl pirmo, pirmo e, ketvirtas, 22, ketvirtas, ketvirtas yra atsimtas, 22 pakeitimas, kas, kas už, kas prieš, priimta. 23. Kas už? Kas prieš? Priimta. Žodinis e, pakeitimas e, pranešėjos. Kas už? Tai šeštas pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Priimta. Septintas atsimtas. 24. Pranešėjos. Kas už? Kas prieš? Priimta. Dėl susilaikymo neklausiu. Kas norėtų susilaikyti, tegul praneša atskirai. Dabar aštuntas pakeitimas, kas už, kas prieš. Priimta. 25, kas už, prieš. Priimta. 26, už, prieš, priimta. 12 už, prieš, priimta. 27 už, prieš, priimta. 14 už, prieš, priimta. 15 už, prieš, priimta. Galbūt vieną blokų, vienu bloku galėtume balsuoti. 16, 17, 18 pakeitimai, kas už, prieš, priimta. 19. Kas už? Kas prieš? Priimta. 28. Kas už? Kas prieš? Atmestas. 21. Už. Prieš. Priimta. Antras. Už. Prieš. Priimta. Trečias. Kas už? Prieš Priimta. Elektroninis balsavimas. Dėl, dėl pranešimo. Balsuojame. Palaukime, kol visi balsuos. Dar, dar kelias minutės. Ne, geriau sekundės palaukime kelias. Taigi rezultatas 57 už, 2 prieš. Taigi, mm, sveikinu pranešėją. Dabar periname prie pono Danžon pranešimą. Penktas pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Atmesta. Šeštas. Kopa, Pasko, Galtieri. Kas už? Prieš priimta. Septintas, Biutikoferio Bratnerio, kas už, kas prieš, priimta. Aštuntas, Jenijas Bernuojevo Garcija, e, kas už, kas prieš, priimta. E, žodinis pakeitimas pranešėjo, kas už, kas prieš, priimta. E, devintas, kas už, atmesta. Kompromisinis e, pakeitimas pirmas. Kas, kas už? Priimta. Dabar 12. Gomeso. E, kas už? Prieš. Atmestas. 13. Kopa paskui Gautierį. Kas už? Prieš. Priimta. 14. Tie patys autoriai. Kas už? Kas prieš? Priimta. 15, tie patys autoriai, kas už, kas prieš priimta, 16, Biutikovaris Branderis, kas už, kas prieš priimta, žodinis pakeitimas, kas antras, kas už, kas prieš, atmesta. Dabar antras kompromisas, kas už, kas prieš, priimta. Dabar 24 pakeitimas. Taigi e, dvi dalis yra. Pirma dalis, kas už. Antra dalis, kas už. Kas prieš. Atmesta. Trečia dalis, kas uh, už. Prieš. Atmesta. 25. Betiko Vilbratneris. Kas už. Kas prieš. Atmesta. 26 Van Ordino, kas už, kas prieš, atmesta. 27 Butikoferis Branderis, kas už, kas prieš, priimta. Žodinis pakeitimas, trečias, pranešėjo pateiktas, kas už, kas prieš, priimta. 29, kas už, kas prieš, priimta. 30, Jenės Barnojevo Garsija, kas už, Kas prieš? Priimta. 31. Dafa. Pirma dalis. Kas už pirmą dalį? Kas prieš? Atmesta. Antra dalis. Kas už? Jūs norėjote patikrinti dar pirmąją dalį? 31. Už 31 dalį dabar. Už pirmą dalį. Balsavimas vyksta. Balsavimas uždarytas. Rezultatas. 33 už, 29 prieš. Vienas susilaikimas. Priimta. Trečia dalis. 31 pakeitimo. Kas už? Ne, atsip, atsip, pirmininkas atsiprašo. Antra dalis. Kas prieš? Atmesta. 20, e, 32, kas už, kas prieš, atmesta. 33, kas už, kas prieš, atmesta. 34 už, prieš, priimta. 35 už, prieš, priimta. 36 už, prieš, priimta. 37 E, dėl galerių nebalsuosime. Taigi, 38. Kas už? Prieš? Priimta. Kompromisinis e, pakeitimas trečias. Pranešėjo. Kas už? Kas prieš? Priimta. E, keturiasdešimt šeštas pakeitimas galerio. Kas už? Kas prieš? Čia reikėtų, kad pakeltumėt rankas, nes mm, dar kartą balsuosime. 46 pakeitimas. Galime patys. Kas už? Na, puikiai matau dabar. Ačiū. Priimta. 47. Kas už? E, puikiai ištiesat rankas. Priimta. 48 už. Prieš. Puikiai balsuojate. Atmesta. 49 už. Prieš atmesta. 50 už, prieš, atmesta. 51. E, pirmininkas sako, kad dvi dalys. Ne, pirmininkas atsiprašo, aš atverčiau ne tą puslapį. 52 pakeitimas. 52 už, prieš, atmesta. 53 už, prieš, priimta. 54. 53 norite patikrinti? Gerai. E, elektroninis balsavimas dėl 53 galerio. Balsuojame. Balsavimas baigtas. už 31, tai prieš 33 atmesta. 53 pakeitimas atmestas. 54 už, prieš atmesta. 55 už, prieš atmesta. 56 už, prieš priimtas. 57 už, prieš priimtas. 58 už, prieš priimtas. Atmestas. 59 už. Prieš. Priimtas. 60 už. Prieš. Priimtas. Žodinis pakeitimas. E, ketvirtas. Pranešėjo. Kas už. Prieš. Priimtas. 62. Kas už. Prieš. Atmestas. 63 už prieš, atmestas. 64 už, prieš, atmestas. 65 e, už, prieš, atmestas. 66 už. Pane pirmininkė, aš e, norėčiau 65 pakeitimą dar patikinti. Aš manau, kad jis buvo priimtas. Ne, tai nebuvo. E, pirmininkas sako, kad jis buvo akivaizdžiai atmestas. Aš nežinau, ar vertėtų grįžti prie šito pakeitimo, tačiau aš manau, kad atmestas jis buvo aiškiai. Aš pasitarsiu su sekretariatu. E, mes jau nusprendėme, ar mes galime dar grįžti prie šito pakeitimo. Na gerai, galime. Taigi patikrinsime 65 pakeitimą. E, elektroniniu būdu balsuojame. Balsavimas baigtas. Prieš 52, taigi akivaizdu. E, e, Pone Laf, ar dabar tvarkoju? Taigi, 66 pakeitimas už, prieš, atmestas. 67. Dvi dalis, pirma dalis, kas už, prieš, atmestas. Antra dalis, kas už, prieš, priimtas. 68 už, prieš, priimtas. 69 už, prieš, atmestas. 70 už, prieš, atmestas. 71 už, prieš, atmestas. 72, dvi dalis, pirma dalis, kas už. E, antra dalis, kas už, prieš, priimta. 73 už, prieš, atmestas. 74 už, prieš, atmestas. 75 nebalsuojame. 76 už, prieš, atmestas. 77 už, prieš, atmestas. 78 už, prieš, atmestas. 79 už, prieš, atmestas. 80 už, prieš, atmestas. 81 už, prieš, atmestas. 82 už, prieš, priimtas. 83 už, prieš, priimtas. 84 už, prieš, atmestas. 85 už, prieš, atmestas. 86 už, prieš, atmestas. Žodinis pakeitimas penktas pranešėjo, kas už, prieš, priimtas. Ketvirtas kompromisinis pakeitimas, tai kas už, prieš, priimtas. Dabar periname prie 94, e, kas už, prieš, atmestas. 95. E, nebalsuojame. Dabar 96. E, Kas už? Prieš. Atmestas. 97. Už. Prieš. Priimtas. 98. Už. Prieš. Atmestas. Dabar dabar taip gerai nebesimato. Nekelite pakankamai rankų. 99. Kas už? Prieš? priimtas. Šimtasis. Kas už? Prieš. Atmestas. Žodinis pakeitimas. Devintas. Kas už? Prieš. Priimtas. Šimtas trečias. Kas už? Prieš. Priimtas. Žodis pakeitimas. Dešimtas. Kas už? Prieš. Priimtas. 104. Kas už? Kas prieš? Priimtas. Dabar blokas. E, 106 iki 115. Kas už? Prieš? Atmestas. 107. Kas už? Prieš? Atmestas. 108 už? Prieš? atmestas. 109 kas už, kas prieš, priimtas. 111 kas už. Šimtas keturiolika, kodėl, kokia problema čia kilo Čia aš tikrai noriu paklausyti, e, ar buvo priimtas šimtas, 111 buvo priimtas. E, tai, taigi, dabar balsuojame, kad tik 111 kas už, kas prieš, atmestas. 112 kas už, kas prieš, priimta. 11 žodinis pakeitimas pranešėjo, kas už, kas prieš, priimtas. 12 žodinis pakeitimas, 12 ir tai kas už, prieš, priimta. 13 e, kas už, kas prieš, atmestas. 114 kas už, kas prieš, atmestas. Pone Lamstorfai, E, trumpa pastaba, ponė pirmininkė, paprastai yra taip, kad, kad jeigu žalieji, e, socialdemokratai ir, ir kita frakcija e, balsuoja kartu, tada iš tikrųjų yra dauguma, tai nereikia iš tikrųjų tikrinti dar elektroniniu būdu. Akivaizdu, kad tai yra jau susidariusi dauguma. Ar jūs norite elektroniniu būdu balsuoti dėl 13 žodinio pakeitimo? Čia iš tikrųjų, aš tik norėjau atkreipti dėmesį, kad anksčiau mes balsavome praktiškai visi pakėlė rankas, o jūs dar tikrinote elektroniniu būdu. Nereikia to. Na gerai. 13 tada patikrinsime elektroniniu būdu. Dėl 13 balsuojame elektroniniu būdu. Balsuoti baigiame. 31 kolega balsavo prieš, 33 už. Niekas nesusilaikė. Jeigu balsų skirtumas yra du balsai, jeigu nepakelsite rankos, aš nieko negaliu padaryti. Yra toks aktorius, Petroliniai. Jis vaidindamas mėgdavo sakyti, kai klausai, tai svarbu įjungti e, klausą, o kai balsuoji, svarbu naudotis rankomis. Taigi 116 kas už. Prieš. Atmesta. 117 už. Prieš. Atmesta. 118 už. Prieš. Na štai, akivaizdu atmesta. 119 kas už. Prieš. Atmesta. 120 už. Perinam iš karto prie 121. Už, prieš, atmesta. 122 ir 125 abu du kartu, kas už, prieš, atmesta. 123. Iš dviejų dalių. Pirmoji dalis, kas už, prieš, atmesta. Na, pabandykim balsuoti elektroniniu būdu, balsuokime dėl 123 pakeitimo pirmos dalies. Pradedam balsuoti. Balsuoti. Baigiame. 34 kolegos balsavo prieš, 30 už, atmesta antroji dalis 123 pakeitimo, kas už? Prieš, atmesta. 124 kas už? Prieš, atmesta priimta. 126 už, prieš, atmesta. 127 už, prieš, priimta. 128 už, prieš, atmesta. 129 už, prieš, atmesta. 130 už, prieš, priimta. 131 už, prieš, priimta. 132 už. Atsiprašau, ponė pirmininkė. Jums leidus. 132 ir 223 ir 222 pakeitimai, net, dėl jų nereikėtų balsuoti, nes jūs atma kiti pakeitimai. Taigi 132 dėl jo balsuokimo, paskui sekretoriatas įspės, kai ateis laikas. 133 dabar kas už? Prieš? Atmesta. 134. Už? Prieš? Atmesta. 135 iš dviejų dalių. Pirmoji dalis kas už? Prieš? Priimta. Antroji dalis už? Prieš? Atmesta. Ne, netmesta. Balsuojame elektroniniu būdu dėl antros dalies. Pakeitimas 135. Baigiame balsuoti. 36 kolegos balsavo už, 24 prieš. Tuo būdu priimta. 136 kas už? Prieš Priimta. 137 už. Prieš. Atmesta. 138 už. Prieš. Priimta. 139 atkrenta. 140 kas už. Prieš. Atmesta. 141 už. Prieš Atmesta 142 už. Prieš. Priimta. 143 už. Prieš. Priimta. 14 žodinis pakeitimas. Pateikė pranešėjas kas už. Prieš. Priimta. 15 žodinis pakeitimas pranešėjo kas už. Prieš. Priimta. 144 už prieš priimta. 145 už prieš atmesta. 146 už prieš priimta. 147 už prieš atmesta. 148 už prieš priimta. Pereiname prie 150 už prieš, atmesta 151 už, prieš, priimta 152 už, prieš, priimta 153 už, prieš, atmesta 154 už, prieš, priimta 155 už, prieš, priimta 156 už, prieš atmesta, 157 už, prieš atmesta, 158 iš dviejų dalių, pirmoji dalis kas už, prieš atmesta, antroji dalis už, prieš priimta, 159 už, prieš atmesta Atmesta. 160 už. Prieš. Regis atmesta. 161. Prašau aktyviai kelti ranką. Kas už 161? Prieš. Atmesta. 162. Su, iš dviejų dalių. Pirmoji dalis. Kas už? Prieš. Atmesta antroji dalis. Kas už? Prieš. Priimta. 163 už, prieš, atmesta 164 už, prieš, atmesta 165 iš dviejų dalių pirmoji dalis, kas už, prieš, priimta, antroji dalis už, prieš, priimta. 166 už, prieš, atmesta. 167 už, prieš, atmesta. 168 už, prieš, atmesta. 169 už, prieš, priimta. 170 už, prieš, atmesta. 171 už, prieš, priimta. 172 už, prieš atmestą. 42 dalis, 173 pakeitimas už, prieš. Atmesta 174, nebalsom dėl jo, 175, kas už, prieš. Atmesta 176, už, prieš. Regis priimta, 177 už. Prieš. Priimta, 178 už. Prieš. Priimta. Penktasis kompromisas. Kas už? Prieš. Priimta. Pereidame dabar prie 184 kas už. Prieš. Atmesta. 185 už prieš atvesta. 186 už prieš priimta. 187 už prieš priimta. 188 už prieš priimta. 189 už prieš priimta. 190 už prieš priimta. 191 už, prieš, atmesta. 192 už, prieš, atmesta. 193 už, prieš, priimta. Šeštasis kompromisas. Kas už? Prieš. Priimta. 100. 99 kas už, prieš atmesta 200. Jis regis atsimtas, 201 pakeitimas kas už, kas už 201, prieš priimta 202 už, prieš atmesta 203 už, Atsiprašau, sako pirmininkas, 204 pakeitimas. Kas už jį? Prieš. Atmesta. 205 už. Prieš. Atmesta. 206 už. Prieš. Atmesta. 207 už. Prieš. Atmesta. 208 už. Prieš. Atmesta. 209 už, prieš, atmesta 210 už, prieš, atmesta 211 už, prieš, priimta 212 už, prieš, priimta 213 už, prieš, atmesta 214 už, prieš, priimta 216 už, prieš, atmesta. 215 už, prieš, atmesta. Septintasis kompromisas iš dviejų dalių. Balsuojame dėl pirmosios, kas už. Prieš, priimta antroji dalis, už, prieš, priimta. 222 pakeitimas. Jis atsimtas. 223 taip pat. 224 pakeitimas. Kas už? Prieš. Atmesta. 225 už. Prieš. Atmesta. 226 už. Prieš. Priimta. 227 už prieš atmesta. 228 už prieš priimta. 229 už prieš atmesta. 230 už prieš priimta. 231 už prieš atmesta. 232 už prieš Atmesta. Numeris vienas, kas už? Prieš primta. Antrasis pakeitimas už. Prieš atmesta. Trečiasis už. Prieš primta. Ketvirtasis už, prieš, priimta. Dabar elektroniniu būdu balsuosime dėl viso dokumento. Pradedam balsuoti. Grazie. Chiusa la votazione. Baigiame balsuoti. 48 kolegos balsavo už, 6 prieš, 6 susilaikė, sveikiname pona Danžan. Didelė balsų persvara pranešimų yra pritarta. Protokole, aišku, galėsime paminėti ir plojimus, ir gausų kolegų dalyvavimą balsavime. Prašom, norėjote pasisakyti? Ačiū, aš e, noriu tik pasakyti, kad mes iš GUE pateikėme minority, minority report e, ir mes jį pateiksime sekretariatui. Sì, eh, vale per la plenaria naturalmente. Perfetto, quindi oggi votiamo questa. Poi... Per plenarinį, gerai, bet šiandien balsuojam plenarinėme, ar ne? Dabar pereikime prie bež... BŽUP. Pirmas pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. Aš norėčiau labai gerai pakelti rankas, nes jeigu nematysiu, tai ne, nematau, tai turiu atspėti. Tada pereinam prie elektroninio balsavimo ir grįžtam laiką. 22. Kas už? Dar kartą sekretariatas man sako, galbūt neaiškiai pasakiau, ką mes dabar balsuosim. Mes dabar balsuosim bus pranešimą. Taigi, sutinkamai su pranešėjo indikacijomis prašau balsuoti. Naudojusi savo padėtimi ir prašau. Pirmasis buvo, dabar balsuosime dėl trečiojo pakeitimo, ponas Daf. Aš norėčiau pasiaiškinti, kad mes e, galbūt iš naujo pradėtume, nes tada būtų geriau. Partiamo. Gerai. 21 pakeitimas, kas už, kas prieš. Atmesta. 22, kas už, kas prieš. Atmesta. 23, kas už, kas prieš. Priimtas. Pirmas kompromisas, kas už, kas prieš, patvirtinta. Toliau 29, kas už, kas prieš, atmesta. Žodinis pakeitimas, kas už, kas prieš, patvirtinta. Toliau 31, kas už, kas prieš, patvirtintas. 32. Kas už, kas prieš, atmesta. Antras kompromisas už, prieš, patvirtinta. Toliau žodinis pakeitimas numeris 2. Kas už, kas prieš, patvirtinta. 38. Kas už, kas prieš, atmestas. 39, 41 e, atsiprašau. Kas už, kas prieš, atmestas. Trečias e, kompromisas ne. Gal pasitikrinkim dėl 41 elektroninių balsavimų. Kas balsuojame? dar aštuoni žmonės nebalsavo. Trys žmonės nebalsavo. Trys žmonės tikriausiai išėjo kavos. Balsavimas baigtas, čia, čia ir sustojam. 29 už, 28 prieš, taigi vieno balso persvara patvirtinta. Trečias kompromisas. Kas už, kas prieš, patvirtinta. Toliau 44 pakeitimas. Kas už, kas prieš, patvirtinta. 45 kas už, kas prieš, patvirtinta. 47. Jie apima kompromisinis pakeitimas, taigi pereiname. Ne, 47 vis tik, 47 kas už, kas prieš atmestas. Elektroniškai pasitikrinsim dėl 47 pakeitimo. Quattro persone che non hanno votato. Ir nebalsavo keturi žmonės. Dvidešimt septyni prieš dvidešimt aštuoni už priimta. Keturiasdešimt aštuntas kas už, kas prieš atmesta. Keturiasdešimt devintas pakeitimas kas už, kas prieš patvirtintas. Ketvirtas kompromisas, kas už. Kas prieš. Patvirtinta. Toliau. Penkisdešimtas, kas už. Kas prieš. Atmestas. Ponas Lafranka norėjo pasisakyti šio klausimu, man taip atrodo. Taip, pirmininkė, aš norėčiau pateikti žodinį pakeitimą. Aštuntame punkte reikėtų pasakyti, priminant, kad Europos e, plėtra ir finansavimas turi būti sukurti laikantis demokratinius principų. Gerai. Ar pritarėte savo Frankos pasiūlymai, kas už, kas prieš. Kągi. Priimta. 50 dabar. 51, 44 kompromise. 53, 53 dviem dalim. Kas už, kas prieš atmestas. Antra dalis 53, kas už, kas prieš, patvirtinta 54, dviem dalim, pirma dalis, kas už, kas prieš, atmesta, antra dalis, kas už, kas prieš, patvirtinta. Penktas kompromisas, kas už, kas prieš, patvirtintas. Toliau 58. Kas už? Kas prieš? Atmesta. Elektroniškai pasitikrinsime dėl 58. Pradedam. Dar tik vienas nebalsavo. Puiku. Taigi dabar Baigiame balsuoti 23 ir 35, kas reiškia, kad patvirtintas šis pakeitimas. Patikrinom, patys matot, sako pirmininkas. 61. Kas už, kas prieš, patvirtintas. 62. Kas už, kas prieš, patvirtinta. Toliau šeštas kompromisas norėčiau pasakyti, kad čia buvo padarytas nedidelis pakeitimas ir sakinys. Tai štai čia dabar pagal tą mano citatą prašau pritarti arba nepritarti su tokiu uh, E, sakykime, žodinių pakeitimų, leksinių grinai pakeitimų, kas už, kas prieš, priimta. 68. Kas už, kas prieš, atmesta. 68 elektroniniu būdu pasitikriname, pradedam. 26 prieš 32 už priimta. 69. Kas už? Kas prieš patvirtinta. 70 už. Kas prieš patvirtinta. 71 kas už. Kas prieš priimta. 72 kas už. Kas prieš atmesta. 73 kas už kas prieš, patvirtinta. 74 kas už, kas prieš, atmesta. 75 kas už, kas prieš, atrodo, kad atmesta. Dabar 75. Pasitikrinkime elektroniniu balsavimu. Balsavimas baigtas. 29-29. Vadinasi, atmesta. Kągi, 76 kas už, kas prieš, patvirtinta. Žodinis pakeitimas trečias, kas už, kas prieš, patvirtinta. 78 kas už, kas prieš, atmesta. Septintas kompromisas. 78 norite pasitikrinti. Kągi, tuomet 78 tikrinam elektroniniu būdu. Balsavimas pradedamas. 34-25 santykis, taigi dabar praėjo tas pakeitimas. Septintas pakeitimas, kas už, kas prieš, patvirtinta. Toliau 79, kas už, kas prieš, atmesta. 80, kas už. Ne, atsiprašau, septintas kompromisas buvo, dabar einame prie aštunto kompromiso. Aštuntas kompromisas reikalauja trumpo paaiškinimo. Jį, dėl jo balsuosime dviem dalim. Pirmoji dalis yra visas tekstas. Be žodžių gender balance. Pirma dalis. Be šitų žodžių. Kas už? kas prieš. Atrodo, kad patvirtintas šis pakeitimas. Dabar balsuosime dėl antrosios dalies su tokiais žodžiais, su, su, su pridedant tos žodžius, kas už, kas prieš. Patvirtinta. Toliau eikime prie 86, kas už, kas prieš. Nemačiau. Nemačiau, man labai nepatinka, kai nematau, kai balsuojate, todėl pasitikrinsime elektroniškai. Dabar balsavimas pradedamas. Puiku. Visi balsavo 61, 30 prieš 25 už atmesta, 87 kas už, kas prieš atmesta, 88 kas už, kas prieš atmesta, 89 dalimis, pirma dalis kas už, kas prieš atmesta, antra dalis kas už, kas prieš patvirtinta. Toliau 90 pakeitimas kas už. Kas prieš. Patvirtintas. 91 kas už. Kas prieš. Nelabai gerai mačiau vėl. Jeigu nekeliate rankų, nekelsite rankų, balsuosime elektroniškai. Elektroniškai balsuojame dėl 91. Balsavimas baigtas. 25 ir 35 toks santykis patvirtinta. 92 kas už, kas prieš patvirtinta. 93 kas už, kas prieš atmesta. 94 kas už, kas prieš atmesta. 95 kas už, kas prieš atmesta Patvirtinta 96, kas už, kas prieš. Atrodo patvirtintas. Devintas kompromisas, kas už, kas prieš. Patvirtinta. Devinės... Žodinis pakeitimas ketvirtas dviem dalim. Pirmas, pirma dalis, kas už, kas prieš Patvirtinta antra dalis, kas už, kas prieš, patvirtinta. Toliau dešimtas kompromisas, kas už, kas prieš, patvirtinta. 107 su tarpiniais pakeitimais, kas už, kas prieš, patvirtinta. 108 kas už, kas prieš. Labai atsiprašau, bet reikia dėl 108 pasitikrinti elektroniniu būdu. Nemačiau, kad būtumėt pakėlę rankas. 108. Balsavimas pradedamas. 61 balsavo, 28 už 31 prieš, atmesta. 109 kas už. Kas prieš? atmesta. 11 kompromisas trim dalim. Pirma dalis. Kas už? Kas prieš? Patvirtinta antra dalis. Kas už? Kas prieš? Patvirtinta trečia dalis. Kas už? Kas prieš? Patvirtinta. Dabar pereiname prie 118. Kas už, kas prieš, Atmesta. 119. Kas už? Kas prieš? Atmesta. 120. Kas už? Kas prieš? Atmesta. Kągi, elektroninis balsavimas dėl 120. Balsavimas pradedamas. Vienas žmogus nebalsavo. Santykis 34-26 patvirtinta. 121. Kas už? Kas prieš? Patvirtinta. 122. Kas už? Kas prieš? Patvirtinta. 123. Kas už? Kas prieš? Atmesta. 124. Kas už? kas prieš, atmesta, 125, kas už, kas prieš, patvirtinta, 126, kas už, labai atsiprašau, sako pirmininkas 127. Nes 126 atkrenta. 127 kas už, kas prieš, patvirtinta. 128 kas už, kas prieš, pasitaisysiu. 128 atkrenta, nes prieš tai einantį patvirtindome. Dabar 129 dviem dalim. Pirma dalis, kas už. Kas prieš. Patvirtinta. Kita dalis, antra, kas už, kas prieš, atmesta. Žodinis pakeitimas numeris 5, kas už, kas prieš, patvirtinta. 130 pakeitimas kas už, kas prieš atmesta. 131 kas už, kas prieš patvirtinta. 132 kas už, kas prieš patvirtintas. 133 kas už, kas prieš atmesta. 134 atsiimtas pakeitimas, 135 dviem dalim. Pirma dalis, kas už, kas prieš, atmesta. 100, atsiprašau, 135 antra dalis, kas už, kas prieš, patvirtinta. Toliau žodinis pakeitimas numeris 6, kas už, kas prieš, patvirtinta. 137, šeštas atsiprašau, kas už, kas prieš patvirtinta. Kągi dabar pereikime prie kompromisinio pakeitimo numeris 12. Balsuojame atskiromis dalimis su, žodėmis, su žodžiais Cooperation Strategy, o tada balsuosime ant, dėl antros dalies. Pirma dalis. Dvidešimt šeštas paragrafas. Kas už? Kas prieš? Atrodo, kad patvirtinta. Kita dalis, antra. Į, į ją įtraukiama visas paragrafas, kas už, kas prieš Patvirtinta. Dabar pereikime prie 138 pakeitimo, kas už. Kas prieš. Patvirtinta. Septintas žodinis pakeitimas. Čia turime vieną pakeitimą, kuris siūlomas toks pakeitimas. Paskutiniai žodžiai Prospects of Integration into EU bus pakeisti žodžiais European Perspective. Jeigu esate už tokį pakeitimą, tuomet su juo ir balsuosime. Sutinkate su tokiu pakeitimu? Kągi, pirmasis pakeitimo, pirmoji pakeitimo dalis, balsuojame. Žodinis pakeitimas numeris 7, kas už, kas prieš, patvirtinta. Antroji dalis, su tokiu pakeitimu, kas už, kas prieš, patvirtinta. 139 atsiimtas, 13 kompromisas. Čia jau paskutinis kompromisas. Ir čia yra labai nedidelis pakeitimas, kurį norėčiau pasiūlyti. Inkluso. Eh, Ačiū. Pridedam žodžius and reciprocity. Jeigu sutinkate su tokiu pakeitimu, tuomet balsuojame. Kompromisinis pakeitimas numeris 13. Kas už, kas prieš. Patvirtinta. Toliau perėsime prie 146 atskirom dalim. Pirmoji dalis. Kas už, kas prieš. Atmesta. Antroji dalis. Kas už, kas prieš, patvirtinta. 147, kas už, kas prieš, patvirtinta. 148, kas už, kas prieš, patvirtinta. 149, kas už, kas prieš, patvirtinta. 150, kas už, kas prieš, patvirtinta 151. Atkrinta 152 kas už, kas prieš atmesta. 153 e, dviem dalim, pirma dalis kas už, kas prieš, patvirtinta antra dalis kas už, kas prieš, atmesta. 154 kas už, kas prieš, atmesta. 155 atkrinta. Toliau 156. Kas už? kas prieš. Labai atsiprašau, bet man neaišku, todėl reikėtų pasitikrinti elektroninių bals, balsavimų dėl 156. Jeigu nekelsite rankų, nematysiu, tikrinsime elektroniniu būdu 156, 157 atkrenta. Dabar baigiam balsuoti dėl 156, rezultatas 31 ir 26 patvirtintas. 158 kas už, kas prieš atmesta. 159 kas už, kas prieš atmesta. Žodinis pakeitimas 8, 8 kas už, kas prieš patvirtintas. 160 kas už, kas prieš atmesta Atmesta 161. Kas už, kas prieš. Atmesta 162. Kas už, kas prieš. Atmesta 163. Kas už, kas prieš. Atmesta 164. Kas už, kas prieš Patvirtinta 165. Už jį nebalsuosime, nes jau prieš tai einantį patvirtinami 166. Kas už, kas prieš atmesta. 167. Dviem dalim. Pirma dalis. Kas už, kas prieš patvirtinta. Ši antra dalis. Kas už, kas prieš atmesta. Atrodo, kad atmesta. Ne. Kągi. Tuomet pasitikrinkime elektroniniu balsavimu 167 pakeitimo antroji dalis. Balsavimas pradedamas. Vis vieno žmogaus atrodo trūksta. 38 ir 24 rezultatas patvirtinta. 172. Kas už? kas prieš patvirtinta 168. Kas už Atsiprašau, nebalsuojame dėl 168, nes jisai toksai pats kaip 179. Todėl dabar einame prie 169. Kas už, kas prieš, patvirtinta. Dabar žodinis pakeitimas numeris 9 dalimis. Pirmoji dalis, kas už, kas prieš, patvirtinta. Antroji dalis, kas už, kas prieš, patvirtinta. 170 pakeitimas, už jį nebalsuosime, kadangi e, jau buvo panašus pakeitimas, dabar 171, 173 e, tiksliau, kas už, kas prieš, atmesta. 174, kas už, kas prieš, atmesta. 175, kas už, kas prieš, patvirtinta. 176, kas už, kas prieš, patvirtinta. 177, kas už, kas prieš, patvirtintas. 178 atkrenta, 180, kas už, kas prieš, patvirtinta. 181, kas už, kas prieš, patvirtintas. Dabar e, konstatuojamosios dalys. Trečiasis pakeitimas. Kas už, kas prieš patvirtintas. Dalimis balsuojame už ketvirtą pakeitimą. E, pirmoji dalis. Kas už, kas prieš atmesta. Antroji dalis. Kas už, kas prieš patvirtinta. Penktas pakeitimas. Kas už, kas prieš atmesta. 18, sako pakeitimas pirmininkas. Atsiprašau, 14. Kas už? Kas prieš patvirtinta. Toliau 7. Šeš, dviem dalim. Kas už? Kas prieš? Atmesta. Antroji dalis. Kas už? Kas prieš? Patvirtinta. Aštuntas pakeitimas. Kas už? kas prieš, atmesta. Devintas pakeitimas e, buvo jau patvirtintas anksčiau kitais, kitais balsavimais. Dešimtas, kas už, kas prieš patvirtintas. Dešimtas žodinis pakeitimas, kas už, kas prieš patvirtinta. Toliau pereiname prie 13 pakeitimo konstatuojamosiose dalyse, kas už, kas prieš patvirtinta. 15, kas už, kas prieš atmestas. 16, taip, 16 pakeitimas, kas už, kas prieš atmestas. 17, kas už, kas prieš patvirtintas. 18, kas už, kas prieš Atmesta 19. Kas už, kas prieš. Patvirtinta. Dabar 20 praleisime, kadangi už jį jau nubalsuota. Toliau pirmas pakeitimas. Kas už? Iš citations dalies. Kas už, kas prieš? Atmesta. Antras pakeitimas. Kas už, kas prieš? Patvirtinta. Dabar balsuojame dėl biudžeto komiteto pakeitimo. Pirmas pakeitimas. Ne, ne, blokui balsuoti už visus negalime. Budget vienas. Kas už? Kas prieš? Atmesta. Budget keturi kas už, kas prieš, patvirtinta. Biudžetas 8, kas už, kas prieš, patvirtinta. Biudžetas 9, kas už, kas prieš, atmesta. Biudžetas 10, kas už, kas prieš, atmesta. Galutinis balsavimas elektroninis. Balsavimas pradedame. Dar trys žmonės nebalsavo. Gal, gal užmygę, gal kava jiems padėtų prisikelti. 51 už 4 prieš 1 susilaikę. E, sveikinu pranešėją. Prego, onorevole. Eh, muchas gracias, presidente. Como ya tuve ocasión de manifestar. Dėkoju, ponė pirmininkė. Kaip jau sakiau, koordinatorių posėdžių metu mano e, frakcija teiks mažumos pranešimą, nes mums nėra artima šio ką tik patvirtinto pranešimo filosofija. Sveikinu jūs asmeniškai, tačiau tuo ir apsiribosiu. Pirmininkas, ačiū už E, jūsų nuomonę, mūsų dauguma ir mes turim savo nuomonę. Jūs turite teisę teikti mažumos pranešimą plenarinėme posėdėje. Ta ir padarykite. Periname prie kolegos galerio pranešimo dėl biudžeto vykdymo patvirtinimo. Pakeitimas tik vienas. Trečiojoje dalyje. Kas už šį pakeitimą? Prieš? Priimta. Elektroninis balsavimas dabar dėl viso dokumento. Pradedam balsuoti. Dar regis vienas kitas kolega balsuoja. 56 kortelės balsavimo yra salė, tik 54 balsus matau. Baigiam balsuoti. 50 už, 3 susilaikė, niekas nebalsavo prieš, sveikinu pranešėją. Baigėme šiandien balsuoti. Ir dabar vyks išplėstinis biuro posėdis.